rėmus. Ir tokios diskusijos niekad nenorėčiau riboti ir ne, to nedarysiu. Ačiū. Perinama prie balsavimo. Ponios ir ponai. Toliau balsavimas. Pagal darbo atverkę balsuojame dėl pono Diogės pranešimo, daugiametės finansės programos 2013 metai peržiūras siekiant patenkinti papildomus ITER projekto finansavimo poreikius. Kaip suprantu, yra pateiktas žodinis pateikimas. Prašom, ponas Lamasūras. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Europos parlamento biudžeto komiteto vardu norėčiau pasakyti, kad prieš uh, E, balsuojant bendrai būtų pasiūlyta balsuoti dėl pakeitimo, kuris buvo priimtas vakar vakare vienbalsiai biudžeto komitete. Tai vėlai pateiktas pakeitimas. Mes negalėjome laiku jo pateikti ir išversti visas kalbas, bet kitaip elgtis negalėjome, nes tai politiškai labai svarbus pakeitimas. Nes e, po susitarimo priimto praeitą savaitę triloge dėl ITER projekto finansavimo taryba vakar po pietų mes sužinojome, priemi vienbalsiai šį susitarimą, bet su e, viena šalė deklaracija, kurią pasirašė šešios valstybės narės, kurios tą sutartį interpretuoja kitaip, negu kad interpretavo parlamento delegacija. Todėl biudžeto komitetas mano, kad būtina šiandien Europos parlamente priminti, kokia yra jo pozicija, yra kokia mūsų interpretacija. Dėl kitokios interpretacijos mes trilogė būtume nesutikę. Todėl aš e, siūlau, kad būtų pasinaudota 61 mūsų reglamento straipsnių ir priimti šį pakeitimą, kuris buvo patiktas ir per vėlai. Labai ačiū. ponui biudžeto komisijos pirmininkui, jis teikia mums balsavimui pakeitimus, e, kurie vakar buvo patvirtinti biudžeto komitete. Pirmiausia, noriu paklausti, ar kas nors prieštarauja tokiai procedūrai? Nematau prieštaraujančių, todėl pereiname prie balsavimo dėl pono Lamasūro pateikto pakeitimo, kuris patvirtintas biudžeto komitete. Kas už tokį susitarimą? Prašom parenku, pakelti rankas. Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Pono Lamasūro pasiūlymas ir biudžeto komiteto pasiūlymas yra patvirtintas plenarnėje sesijoje. Todėl galime balsuoti dėl pono Biogės pranešimo vardinių balsavimų, įskaitant ir pakeitimą, kurį pristatė panas Lamasūras. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dėkoju ponui Lamasūrui. Toliau ponos Jendžijevskos e, pranešimas, taisomo biudžeto projektas numeris 7 2011, ES solidarumo fondo mobilizavimas. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dėkojame ponui Jendžijevskai. Toliau Biogė pranešimas. ES solidarumo fondo lėšų skirimas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dėkoju ponui Dogai. Toliau balsuojame dėl pranešimo, kurį parengė ponė Matera, Europos pristaikymo prie globalizacijos pardavėjų fondo mobilizavimas. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dėkojame poniai Materai. Toliau balsuojame dėl ponios Sipel pranešimo. Teisė informacija baudžiamajame procese. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dėkoju poniai Sipel. Toliau balsuojame dėl pranešimo, kurį parengė pane Ajala Sender. Tai yra audito rūmų narių skirimas. Pirmasis balsavimas yra susijęs su ponu Karela Pinkšten. Mėly kolego, kolegos, tai yra slaptas balsavimas. Ir ant jūsų aparatų degs tik tai mėlyna lemputė. Galite balsuoti už, prieš ar susilaikyti, kaip paprastai. Bet e, skirtingai nuo kitų atvejų degs tik viena lemputė. Balsuojame dėl pono Pinksteno skirimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Kandidatūra patvirtinta. Sveikinu kandidatą. Toliau balsuojame dėl pono Henriko Otbov skirimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Kandidatas patvirtintas. Sveikinu. Balsuojame dėl pono Juano Francisco Korono Ramono skirimo. Pradedame balsuoti. Suprantu, kad ponas Audy nori pateikti pasiūlymą. Taip, ponė pirmininkė. Mes tuoj uh, mes e, patvirtinsime Europos audito rūmų kandidatus. Galiu priminti, kad 27 nariai sudaro audito rūmus ir pagal ES 286 sutartį e, audito rūmų nariai turi būti patvirtinti parlamente ir taryboje. Dabar mes turėsime pateikti e, savo nuomonę tarybai. Nacionalinės vyriausybės pateikė savo kandidatūras parlamentui, o mes teiksime tarybai. Belgija, Danija, Ispanija, Suomija, Italija, Portugalija ir Švedija pateikė e, savo kandidatūras parlamentui. Tose valstybėse keturios vyriausybės pasaruoju metu pasikeitė. Belgijoje, Italijoje, Danijoje ir Ispanijoje vyko rinkimai ir e, pasikeitė vyriausybės. E, dviejose valstybėse, Belgijoje, Italijoje vyriausybės pasikeitė be rinkimų. Tose keturiose šalyse viena jų, Ispanijos karalystė, E, išgyveno politinių jėgų pasikeitimą. Aš e, dalyvavau EPP vadovų susitikime Marselyje ir e, žinokime, kad Ispanijoje politinės jėgos prašo, kad Europos parlamentas nukeltų balsavimą dėl jų kandidato vėlesniam laikui. Ir turi pakakti laiko įvertinti situacijai Europ... Ispanijoje susidariusiai. EPP frakcija jūsų to prašo, gerbiamas pirmininkė. Sorry. Zgodnie z zasadami. Pagal taisyklės noriu paprašyti, kad bent vienas asmuo pasisakytų už šį pasiūlymą. Reikalingas nors vienas pasisakymas už. Kas norėtų pasisakyti? Ponas Peroni, prašom. Ačiū pirmininkė. Labai dažnai Europoje į žmonių nuomonę nekreipiamas dėmesys. Pavyzdžiui, kai buvo atsisakyta renkti referendumus, e, Italijoje, pavyzdžiui, nevyko rinkimų keičiantis vyriausybei. E, jeigu viskas, niekas nepasikeis, tai nebus prasmės iš vis renkti rinkimų. Na, o Ispanijoje rinkimai įvyko ir galbūt kandidatą jie norės pakeisti ir tai yra aiškus demokratijos e, simbolis. Ar yra norinčių pasakyti prieš, ponas Svoboda? Pirmininkė, mes visiškai pasitikime pranešėją Ajala Sender, tačiau aš frakcijos vardu norėčiau pasakyti vieną dalyką. Tai yra nepriklausomas asmuo asmuo, kurį mes laikome arba tinkamu, arba netinkamu šiai pozicijai. Tai nėra kažkoks vyriausybės pasiuntinys, reikia pasakyti tą visiškai aiškiai. Kita kartą PP papraš, ar kokia nors partija paprašys pakeisti komisarą dėl to, kad pasikeitė vyriausybė. Mes čia nesame vyriausybių atstovai, mes atstovaujame visai Europai, noriu pasakyti tą visiškai aiškiai kažkas buvo paskirtas į tam tikrą poziciją, komitetas tą kandidatūrą patvirtino, asmo mums atrodo tinkamas, pranešėja pateikė visus argumentus savo pranešime už tą asmenį ir mes turėtume balsuoti dėl kandidato, o ne dėl Ispanijos vyriausybės pozicijos ar jos nuomonės. Dėkuoju. Ačiū. Pirmiausia, balsuojame dėl pono Odi pasiūlymo pagal tą pasiūlymą e, būtų reikėtų atidėti balsavimą. Taigi pirmiausia balsuojame dėl to, kas už šį pasiūlymą atidėti balsavimą dėl kandidato. Reikia patikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl pono Odi pasiūlymo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pasiūlymas atmestas. Tuomet balsuojame dėl pono Koronos Ramono kandidatūros. Balsavimas slaptas. Pradedame balsuoti. Čia visi głosovali? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Kandidatūra patvirtinta. Sveikinu. Toliau pono Vilė Itelos skirimas. E, Slaptas balsavimas, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Kandidatūra patvirtinta. Sveikinu. Toliau Kevinas Kardifas, kitas kandidatas. Slaptas balsavimas. Pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Kandidatas patvirtintas. Kitas kandidatas yra ponas Pietr Ruso. Pradame balsuoti. Ar jau visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Kandidatas patvirtintas, sveikinu. Kitas kandidatas Vitoras Manuel da Silva Caldeira. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Kandidatas patvirtintas, sveikinu. Ir paskutinis kandidatas į audito rūmų narius, ponas Hansas Gustavas Vesbergas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Kandidatas patvirtintas sveikino ir dėkoju poniai Ajalai už visų pranešimų ir balsavimo parengimą. Toliau balsuosime dėl kito pranešimo. Tai yra ponios Jimenės ir ponios Romero Lopės pranešimas. Nėra jokių pakeitimų, nei jokių kitų pasiūlymų, bet ponia Tyson atrodo nori kažką pasakyti. Prašau. Dėkoju. Aš norėjau pasakyti vieną dalyką, galbūt ne visai teisingai buvo suprasta. Gal aš per mažai geriau kavos su poniu Odi, ilgi šiol Belgijoje mes irgi išsirinkom naują vyriausybę. Užtruko 500 dienų, kol mes tą vyriausybę išrinkome. Rinkimai taip pat vyko. Ir aš noriu dar kartą tą aiškiai pasakyti, pirmininkė. E, dziękujemy pani. Dėkojame jums. Visi tą žinome, tačiau žinoma, pabrėžti tą faktą tai, tai taip pat yra gana reikšminga. Demokratija yra lėtas procesas, bet jos rezultatas yra tikrai labai geras. O dabar grįžtame prie balsavimo. Antras svarstymas dėl Europos apsaugos orderio. Tai yra ponių Jimenės ir ponios Romero pranešimas. Nebuvo pateikta jokių pasiūlymų atmesti šį dokumentą ir jokių pakeitimų. Taigi laikysime tarybos poziciją priimtą. Kitas klausimas - tai yra ponios Matijo pranešimas, taipogi antrasis svarstymas. Mm. Tai yra dėl, pranešimas dėl vienos paraiškos leidim, dėl leidimo apsigyventi ir dirbti valstybėje narėje. Taip pat nėra jokių pasiūlymų atmesti šį pranešimą ar pateikti kokius nors pakeitimus tarybos pasiūlymui, todėl laikysime pasiūlymą automatiškai priimtų. Dėkojame poniai Matijai. Kitas pranešimas, pono Rivelinį pranešimas, taipogi antrasis svarstymas. Čia kalbame apie bendrosios žvejybos komisijos susitarimą viduržėmio jūros klausimų. Ir čia nėra jokių pasiūlymų atmesti pasiūlymą ar nėra, nėra pateikta jokių pakeitimų. Todėl laikysime tarybos poziciją taipogi priimta ir dėkojame ponui Rivelinį. Dar vienas balsavimas. Antras svarstymas. Tai kal, čia kalbama apie tam tikrų tipų bendrovių metinės atskaitomybės susijusios su mikrosubjektais reikalus. Tai yra pono Lėnė pranešimas. Yra pateikta penki Teisės reikalų komiteto pasiūlymai, už juos balsuojame visus kartu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Taigi dabar laikysime, kad visas dokumentas su atitinkamais pakeitimais yra priimtas. Dėkojame ponui Lėnė. Kitas pranešimas, pono De Castro pranešimas dėl, valsty, dėl finansų valdymo nuostatos taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinių stabilumų, stabilumo sunkumų. Svarstysime šį dokumentą. Pirmiausia, balsuosime dėl šešių Envi komiteto pateiktų pakeitimų. Kartu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Toliau balsuojame atitinkamai pakeista, dėl atitinkamai pakeisto komisijos pasiūlymo. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Priimta. Dėkojame ponui De Castro. Ir toliau balsuosime dėl ponos Sturdy pranešimo.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 susilaikė, priimta M, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. N konstatuojamosios dalies punktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir konstatuojamosios dalies O punktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Ačiū.